Ponios ir ponai, dabar tęsame posėdį, bet dabar jau tik tai Žemės ūkio komiteto posėdis. Vertimas vėlgi, kaip ir anksčiau, į 18 kalbų. Turime patvirtinti lapkričio 21, 22 ir 3 gruodžio posėdžių protokolus. Jeigu niekas neprieštaraujate, jie bus patvirtinti. Toliau balsuosime dėl bendros rinkos, konkurencingumo, skaitant mažas ir vidutinės įmonės ir Europos statistikos programos sukūrimo. Ji buvo pristatyta e, lapkričio mėnesį, pranešėja buvo pana Ribeiro. Atsakingas komitetas yra IMKO, e, ši, ši, pagal šią programą vieniamas finansavimas, kuris anksčiau buvo taikomas penkioms programoms, viena iš tų programų yra maisto grandinės programa ir čia buvo mūsų komitės pagrindinis. Kaip suratau, pranešėjai norėjo pasakyti, prašom jums žodis. Labas vakaras visiems. Noriu padėkoti šešėliams pranešėjams ir visai komandai, sekretariatui. Manau, kad pareigėme gerus kompromisus ir tikiuosi, kad didelę daugumą jos patvirtinsime. Ačiū. Na, bandysime gana greitai įrodyti tą paramą. Toliau, taigi balsuojame. 28 pakeitimas. De Castro ir Aguilera. Kas už? Priimta. Devintas kompromisas. Pradėjome balsuojame. Prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Toliau Dešimtas kompromisas, prašom balsuoti dėl dešimto kompromiso. Dar balsuojame, baigiame balsavimą. Toliau, 106 pakeitimas, kas už, prieš atmestą, 107 už, priimta. Vien... 11 pakeitimas, kas už, priimta. 108, kas už, prieš, atmesta. 111 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 110 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 112 už, prieš, atmesta. 113 už, priimta. 109 už priimta. 114 už priimta. 115 už prieš atmestą. 11 kompromisas balsuojame. Balsuojame, baigiame. Priimtas. Toliau 119 pakeitimas, kas už. Ačiū, priimta. 12 kompromisas, prašom balsuoti. 12 kompromisas balsuojame. Baigiame. Priimtas toliau 14 pakeitimas. Kas už? Priimtas. 124 už? Priimtas. 17 kompromisas. Balsuojame. 17 kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Baigiame. Priimtas. Toliau 18 kompromisas, prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. Toliau 13 kompromisas. Pradame, pradame balsavimą, prašom balsuoti. Baigiame. Priimtas 16 pakeitimas už, priimtas 129 už, prieš atmestas 130 už, prieš atmestas 17 už, priimtas 131 už, priimtas 132 už, priimtas 133 už, prieš atmestas 134 už, priimtas 135 už, priimtas 136 už, prieš atmestas. 137 už, prieš atmestas. 138 už, prieš atmestas. 18 už, priimtas. 139 už, priimtas. 19 už, priimtas. 20 už, priimtas. 140 už, prieš atmestas. 21 už, priimtas. 141 už, prieš atmestas, 22 už priimtas, 142 už prieš atmestas, 16 kompromisas balsuojame. Baigiame balsavimą. Priimtas 146 pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. <laughs> Patikrinkime 146 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigime. Šimtas keturiasdešimt septintas už priimtas. Dvidešimt trečias už priimtas. Šimtas keturiasdešimt aštuntas priimta. Šimtas keturiasdešimt devintas už priimtas. 150 už, priimtas. 25 už, priimtas. 26 už, priimtas. 14 kompromisas, prašom balsuoti. Baigiame. Priimtas. 152 už, priimtas. 153 už, priimtas. 28 už, priimtas. 154 už, priimtas. 155 už priimtas, 156 už priimtas, 15 kompromisas, prašom balsuoti. Baigiame. Priimtas 158 pakeitimas, kas už priimtas, 159 už priimtas. 160 už priimtas. 30 už priimtas. 24 už priimtas. 31 už priimtas. 161 už prieš atmestas. 162 už priimtas. 163 už prieš atmestas. 164 už prieš atmestas. 32 už priimtas. 33. Triz, tikriname 32 pakeitimą, prašom balsuoti. 302. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. 33. Kas už? Prieš. E, patikrinkime 303 pakeitimą, prašom balsuoti. Balsuojame 303 pakeitimas. Baigiame. Priimtas. 165 už, prieš, atmestas. 19 kompromisas. Pradedame balsavimą. 19 kompromisas. Baigiame. Balsavimą priimtas. 20 kompromisas, pradedame balsavimą. 20 kompromisas. Balsavimas baigiamas. Priimtas. 34 pakeitimas už, priimtas. 35 už, priimtas. 36 už, prieš atmestas. 37 už, prieš atmestas. Pirmas kompromisas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas 41, e, kas už, priimtas 42 už, prieš atmestas. 43 už, prieš atmestas. 44 už, priimtas. 1 už, priimtas. 45 už, prieš Atmestas. Tikriname, pradedame balsavimą. 45 pakeitimas. Baigiame. Keturiasdešimt šeštas už prieš atmestas. Antras kompromisas balsuojame. Eh, Creo que no hemos votado la enmienda 41 del señor Budo. Nemanau, kad balsavome dėl ponio Budo pakeitimo 41-ojo, man atrodo, praleidome jį. Na, aš turbūt pati praleidau. Mikrofono, mikrofono. Powtarzamy głosowanie nad poprawką. Galime pakartoti balsavimą dėl 41 pakeitimo. Kas už? Prieš? Patikrinkime. Antras kompromisas. Balsuojame dėl antrojo kompromiso. Antrasis kompromisas. Prašom balsuoti. Antras kompromisas. Balsuojame dėl antrojo kompromiso. Balsuojame, baigiame. Priimtas. Trečias kompromisas. Balsuojame dėl trečiojo kompromiso. Baigiame. Priimtas. 54 pakeitimas. Belder. Kas už? Priimtas. 55 už, priimtas. 56 už, prieš, atmestas. 57 už, prieš, atmestas. 58 už, priimtas. Antras už, priimtas. 59 už, prieš, atmestas. Ketvirtas kompromisas, prašom balsuoti. Baigiame priimtas. 63 pakeitimas už, prieš, atmestas. 64 už, priimtas. 65 už, prieš, atmestas. 3 už, priimtas. 66 už, prieš. Patikrinkime, pradame balsavimą. 66 pakeitimas. Baigiame. Atmestas. 67 pakeitimas už. Prieš. Atmestas. Tikriname, pradedame balsavimą. Taip. Baigiame balsavimą. Atmestas. Penktas kompromisas, prašom balsuoti. Pradedame balsavimą. Penktas kompromisas. Baigiame. Priimtas 70 už, prieš atmestas. 69 už, priimtas. 71 už, prieš atmestas. 72 už, priimtas. 73 už, prieš atmestas už, priimtas. 74 už, prieš, atmestas. 75 už, prieš, atmestas. 76 už, prieš, atmestas. Šeštas kompromisas, prašom balsuoti. Baigiame balsavimą. Septintas kompromisas. Pradėme balsavimą dėl septinto kompromiso. Baigiame. Priimtas. 84 už. Priimtas. 85 už. Priimtas. 7 už. Priimtas. Dėl septinto nereikėjo balsuoti, nes šeštas kompromisas patvirtintas. Toliau 86 pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. 87 už, prieš, atmestas. 88 už, priimtas. 89 už, prieš, tikriname, aš pradėjome balsavimą. 89 pakeitimas, prašom balsuoti. 89, baigiame balsavimą. Atmestas. 90 už, prieš atmestas. 91 už, prieš atmestas. 92 už, prieš atmestas. 8 už, pri, priimtas. 93 už, priimtas. 8 kompromisas, prašom balsuoti. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. 95 pakeitimas už, prieš, atmestas. 96 už, prieš, atmestas. 97 už, priimtas. Patikrinsime 97 pakeitimą, prašom balsuoti. Baigime. 97. Balsuojame dėl 97 pakeitimo, baigiame. Priimtas. Ir periname prie balsavimo dėl visos nuomonės. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Zamykam. Balsavimas baigiamas. Nuomonės projektas patvirtintas. Sveikiname ponę pranešėją. Prašom jums žodis. Ačiū pirmininkė. Vakaras buvo ilgas. Aš tik norėčiau e, vieną įdomų dalyką pasakyti. EPP balsavimo sąrašo laikėsi visi. EPP balsavimo sąrašas ir realus balsavimas sutapo visiškai. Labai ačiū ir sveikinu visus. Na, tai čia jūsų yra nuopelnas, sveikiname jūs, e, dėkojame jums, jūsų darbuotojams, šešėlėms pranešėjams ir perina prie penktojo darbo tvarkės klausimo. E, sezoninio laiko keitimo nutraukimas. Atsakingas komitetas yra transporto komitetas, o mes parengėme nuomonę. Na, iš karto žodis pranešėjai, prašom. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank, dass Europäische. Pane pirmininkė, iš tikrųjų, ačiū. Europos parlamentas prašo komisijos, tai, tai būtent panaikinti šitas laiko kaitaliojimus. 2018 e, metų vasarą buvo konsultacijos organizuotos, kuriuose paaiškėjo, kad iš tiesų piliečiai pritartų tam, kad nebūtų kaitaliojimas laikas. Ir 2018 metais rugsėjo antrą dieną e, būtent būtent pristatyta išvada, kad laiko keitimas turi poveikį žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ir, ir aplinkai. Būtent e, ūkininkai iš tiesų susiduria su šią problemą, kad keičiantis laikui pasikeičia ir jų darbo ritmas. Aš siūlyčiau, kad iš esmės reikėtų koordinuoti tą laiko keitimą Tai būtent nustatymą vieno laiko, kad tai vidaus rinka galėtų veikti ir kad e, e, galėtų ir toliau mobilus būti mūsų piliečiai. Iš esmės, e, kad valstybės narės tai turėtų pakankamai laiko koordinuoti šitą būtent bendrą sprendimą. Aš siūlau, kad 2020 metais būtų priimtas tas vieningas laikas kita e, galimybė būtų koordinuoti tokį laiką pagal grupės šį laiką, pagal laiko zonas. 2 plus 1 plus, tai 1 valanda plus, tai centrinės Europos laikas plus 1 ar kita valanda. Ir mes galėtume išlaikyti šitą statusą, kadangi vasaros laiko įvedimas e, reikštų, kad mes turėtume pakeisti e, dabartinį laiką, tai aš siūlau išlaikyti žiemos laiką. Tai trumpai tiek ir aš dabar jau laukiu e, diskusijų su pranešėjais. Jako šedo reporter pierwszy. Półtorej minuty. Ja. Vielen Dank der Berichterstatterin. Ich danke. Ačiū. Pone pranešėjai, aš pritariu šiam sprendimui. Aš norėčiau tik paprašyti, kad mes susėtume kartu ir pažiūrėtume, ką sprendžia žmonės kitose komitetuose ir konkrečiai aptarti keliais klausimus. Tai būtent nuo kada būtų realu nustatyti vienodą laiką. Čia turėtume pažiūrėti įvairius skaičius, na gal nuo 20 metų, nuo 22 metų, čia e, reikėtų surasti kompromisą man buvo taip pat svarbu, kad būtų pakeistas, tai būtų nutrauktas laiko kaitaliojimas. Čia turėtume palikti valstybės narėms spręsti, ar tai būtų vasaros ar žiemos laikas, bet vieningas laikas turėtų būti. Bet, bet, bet, bet kokia atveju reikėtų panaikinti laiko kaitaliojimą. Na, bet iš esmės mes visi esame protingi žmonės ir mes kompromisą rasime kurį pasirinksime ir ką nuspręs atitinkami komitetai. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti visus su, nau, su naujais metais. Linkiu visiems sėkmėms, sėkmės padėjėjams, vertėjams ir kolegoms. Kalbant apie sezoninį laiko keitimą, tai yra labai svarbus šio, šiam komitetui klausimas, nes turi didžiulį poveikį piliečiams. Ypač tiems, kuriems čia atstovaujame, tai yra ūkininkams. Tiems žmonėms, kurie dirba žemės ūkio sektoriuje arba gyvulininkystėje. Tai yra galvijų auginimo klausimas, galvijai nėra susipažinę su laiko kaitaliojimu, jie pasikliauja tik tai biologiniu laikrodžiu. Ir aš susitikau su įvairių sektorių Bulgarijoje atstovais prieš kurį laiką ir jie visi vienbalsiškai teigia, kad žiemos ir vasaros laiko kaitaliojimas turėtų būti nutraukiamas. Nes tai sukuria stresą ir dėl to sumažėja pieno gamyba. Karvės duoda mažiau pieno. Dėl to ir pritariu komisijos pasiūlymui. Daugiau sustabdyti šios direktyvos galiojimą ir manau, kad vienodą laiką reikėtų įvesti nuo 22 metų. Aš manau, kad yra svarbus klausimas ir tikiuosi, kad surasime bendro požiūrį. Ponas Nikolsonas. Ačiū, pirmininkė. Jaučiuosi labai įdomioje situacijoje Man atrodo, kad visa ši diskusija yra laiko švaistimas ir aš visiškai pasisakau prieš. Sezoniniai laiko kaitaliojimai galioja Europoje jau kurį laiką, jau 50 metų yra kaitaliojamos laikas ir kas kart, du kartus per metus keičiamas laikas, dabar kvesionuojama šią sistemą ir man atrodo, tas pasiūlymas tiesiog yra skirtas tam, kad komisija savo ambicijas suspėtų įgyvendinti. Ir įdomu, kad tai yra siejama su tikrai tam tikrais klausimais perdedant situaciją. Gyvūnai galvijai, kuriuos mes auginame įvairiose ES vietose, prisitaiko prie gyvenamos teritorijos ir tą daro puikiai. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėme Junktinės Amerikos valstijas, tai yra viena šalis, net ir faktiškai žemynas, ir ten irgi laiko zonos yra kitokios, nes neišvengiama, nes kažkur kažkada leidžiasi saulė, kitur kyla saulė ir, ir dabar yra tiesiog kuriama visiškai ne, ne, nenormali situacija. Pažvelkime, kas vyks rytoj bendruomenių rūmose Londone bus balsuojama dėl Brexito, bet mano geras bičiulis ponas Flanaganas, juk jie gyvena už pusantros valandos atstumo e, ir e, manau, kad tai yra visiška nesąmonė ir aš manau, kad Europoje yra kur kas svarbesnių problemų ir turiu pasakyti, kad šio sekretoriato, šio komiteto sekretoriato darbuotojus aš tikrai varau už proto, nes man nepatinka, kai yra balsuojama pirmadienį, nes labai sudėtinga, taip, mums sudėtinga atvykti, išvykti ir panašiai, ir mes e, nesuspėjame ir, ir taip toliau, bet tikrai labai man patinka, kai aš grįžtu kiekvieną savaitę į, į namus. Taigi, tai padeda man atlikti darbą geriau. Ir kažin ar verta čia dabar apie tai kalbėti. Mes su Eriku daug dirbome ir praeitie ir aš tikiuosi, kad taryba galiausiai mus, mums šiek tiek sveiko proto įdėks. Aš tikiuosi, kad taryba tikrai bus išmintingesnė ir jiems pavyks, nes Europoje turime tiek daug problemų, kurias turime spręsti. Aš nemanau, kad ši problema yra pati aktualiausia. Prašau. Jūs minėjote poną Flanaganą, štai jis ir paprašė žodžio. Mane tai stebina, lik žmonės tokį padaro dalykų sąrašą, tokių, kur jokių pastangų nereikia jiems padaryti ir tada save giria už tai, kad tai padarė. Man taip atrodo, nes tokiu būdu komisija kaip ir laimės, nepriklausomai nuo to, kiek tai yra neaktuali problema daugeliu žmonių. Aš asmeniškai manau, kad, na, kalbėjusiu su daugeliu žmonių apie tai ir tai yra mūsų gyvenimo ritmo dalis. Prie to esame pripratę ir man atrodo yra įdomu kaitalioti laiką. Tai išjudina, tai prideda daug ko mano gyvenimui ir, turint omenyje, kur gyveni Europoje, aš Andalūzijoje gyvenau savo vienu momentu keturis mėnesius. Aš įsivaizduoju, kad galbūt tai juos paveiks nemaž, nemažai, bet, pažiūrėjau, Airijoje, tai tikrai visiškai mums neprimtina sistema, taigi aš nežinau, kam reiktų tą daryti. Pagrindinė priežastis būtų štai kokia. Kas atsitiks, jeigu bus skirtingas laikas vienoje e, upės pusėje ir kitoje upės pusėje. Aš manau, kad tikrai žmonėms ir taip yra pakankamai priežasčių tarpusavėje peštis. Dar tada reiks ir dėl laiko pyktis. Pone Agilera. Ačiū, pirmininkė. Pažvelkime į šią problematiką. Tikrai turime tiek daug problemų ir ši tikrai nėra pati aktualiausia, ypač žemės ūkiui. Ir kaip žinia, na, žmonės gali kalbėti apie karves, apie tai, kad ten gali būti problemų ir kyla problemų ir panašiai, bet tai tikrai nėra aktualu ir aš manau, kad tai yra politinis oportunizmas kuriuo užsijima komisija mano šalyje, šis klausimas net nėra svarstomas. Bet dabar, kadangi jau yra patiktas pasiūlymas, daug pradėta buvo apie tai kalbėti. Apie tai, kad reiktų atsisakyti laiko kaitaliojimų. Ar, nežinau, ar tai yra vasaros, ar žiemos laikas. Viskas priklauso nuo geografinės situacijos ir kiek tai paveikia tą dar, darbo dieną. Mes atvėrėme tokią tikrai krimelių skardinę ir dar liko kelios plenarinės sesijos per šią kadenciją. Ir mes turime pažiūrėti, ko čia pasieksime. Galbūt ir gerai atsisakyti laiko kaitaliojimo. Tačiau man atrodo, kad agri komitetui nebūtinai tai yra mūsų kompetencijos klausimas. Aš, pavyzdžiui, nesijaučiu labai kompetentinga šioje srityje, bet gal taryba priims patį tinkamiausią sprendimą galiausiai ir tada nebus gilinamas į visas detalės. Pirmininkas ponas Agnių. Ačiū pirmininkė. Aš minėjau kompetenciją ankstesnėme pasisakymė, kai kreipiausi į komisijos narį, jis neatsakė tą klausimą. Tai man įdomu, ar ES turi kompetencijų keisti laiką. Jeigu taip, tai pagal kurią sutartį. Bet atidėkime tai. Ir aš norėčiau pasakyti, kad man čia viskas yra labai įdomu. Kai aš buvau piemuo ūkija, tai man tikrai labai patikdavo, kai būdavo spalio pabaigoje atsukamas laikas, nes tada galėdavo atsigryžti, atsigryžti E, kelti laiku ir turėti pakankamai laiko pamaitinti avis, pašerti avis. Bet kai paukščius augini, tai mano nuomonė pasikeitė, nes tada galima rinktis. Tai yra nepatogu arba paukščiams, arba nepatogu tau pačiam. Nes pradžioje mes bandėme keisti 3-4 minutėm tą laiką savo ūkiją, palaipsniui keisti, bet paukščiams nepatiko ir gamyba nukentėjo. Reikėjo keisti apšvietimą ir tada buvo į tai sureaguota. Tai galiausiai mes nusprendėme susikurti nepatogumą sau patiems ir dirbome skirtingu laiku. Taigi ta pati pramonė, bet dvi skirtingos absoliučiai nuomonės. Dėkoju. Czy jest pan za zmianą? Pan poseł Kaputo. Ponas Kaputo. Ačiū pirminkė. Iš, iš tikrųjų, ši diskusija e, yra gana plati Galbūt yra ir svarbesnių reikalų, bet šis klausimas trauktas į mūsų darbotvarkę ir turime ją aptarti. Aš manau, kad dėl to, kad vyksta ta, įvyko konsultacija ir piliečiai dalyvavo toje diskusijoje, o 84 procentai pasisakė, kad jie nėra už tokio laiko kaitaliojimo išlaikymą. Tik jie buvo prieš. Manau, kad turime to nepamiršti. Moksliniai tyrimai iš tikrųjų neparodo jokio e, laiko pakeitimo pranašumo. Yra tam tikrų e, naudos aspektų ekonominių, sutaupimo, bet jie nėra tokie dideli tie pranašumai. Ir aš manau, kad turime pritarti iš Europos konsultacijų rezultatams nes e, komisija atliko šios konsultacijos siekdama kažką pakeisti. Ponas Trabela, ką čia pasakyti? Aš žinau, kad buvo konsultacija, komisija e, E, vykdė tą konsultaciją, nes neturėjo ką veikti turbūt. E, nu, ponui Kaputu pasakysiu, mielas kolega, konsultacijoje dalyvavo 4, 4 milijonai žmonių. 3 ketvirtadaliai buvo vokiečių. O vokiečiai buvo e, mobilizuoti, nes vyriausybė jų juos informavo apie tai. Norėčiau kreiptis į pietų Europos kolegas Napolio, Andalūzijos, Algarvės. Reikėjo jums e, mobilizuoti savo žmonės, kad būtų išlaikytas tas e, kaitaliojimas. Aš pats pasisakau už kaitaliojimą, nes tas kaitaliojimas e, leidžia pasinaudoti geriau vasarą, žmonės, kurie dirba turistinėme regione, pavyzdžiui, Pietų Europoje, jie pasinaudoja daug iš turizmų. Taigi, tai yra fundamentalu. O dėl to vasaros laiko išnaudojimo galime 8 valandą grįžus namo dar pasinaudoti šviesą, pabūti šviesoje, saulėje ir tai svarbu ir gaunant D vitamino. Kai dėl žemės ūkio sektorio, kodėl reikia grįžti prie e, žiemos laiko žiemą? Aš prisimenu 50-ąjį dešimtmetį, 6-ąjį e, dešimtmetį, E, tai labai tas laikas atitinka mokykliniam, mokyklos laikui. Bet jeigu kalbėsime apie žemės ūkį, e, kvailys tai sakyti, kad e, gyvuliai neturi biologinio laiko. Nes, um, mes puikiai matome, dirbdami žemės ūkėje, kad gyvūnai tikrai jaučia laiką. Gali melšti karvę penktą ryto ir penktą po pietų. Bet e, laiko kataliojimas kai kuriems ūkininkams atrodo e, kenkia gyvūnams. Bet skirtumas netoks jau didelis. Kai kuriems žmonėms laiko kaitaliojimas nepatinka dėl to, kad jie prastai po to gyvona miega blogai, o kitiems visiškai vienodai. Aš manau, kad turime uh, užtikrinti, kad būtų suderintas uh, tas laikas. Kanarose ir Azorose laikas yra vieną valandą uh, vėlesnis, bet dėl to, kad jie toliau į vakarus. Čia tiesiog atversime Pandoros skrynę, nes jeigu visi pradės spręsti, kokią laiko jie nori, tai e, kils didžiausių problemų. Aš esu vienas iš e, žmonių, kurie drįsta pasakyti prieš e, to keitimo panaikinimą nors e, mūsų frakcijos šešėlis pranešėjas masto panašiai kaip ir aš. Um Diskusija dėl laiko keitimo e, yra tokia pat sena, kaip ir pats laiko tas kaitaliojimas. Iš tiesų, e, čia mes ne dėl to keičiame tą laiką, kad galėtume pasėdėti ilgiau saulėje, bet dėl to, kad sutaupytume daugiau energijos. Čia buvo numatyta pirmiausia E, energetikos e, problematiškų laikotarpių. Tokia išeitis, bet nepasiteisino. Iš esmės, jeigu mes dabar e, darome tokią apklausą, kaip komisija padarė, tai, tai, tai dauguma tikriausiai pritartų tam, kad būtų vienas laikas, vieningas laikas. Tačiau kitas klausimas priverčia su mumis susimastyti. Tai kągi jūs pasirinktumėte - vasaros ar žiemos laiką? Na, jeigu pusę dešimtos tik tai pradeda e, žiemą e, šviesti saulė, tai irgi nelabai taip smagu. Todėl e, iš esmės mes nesutarėme Europoje dėl tokio e, laiko, kuris būtų mums priimtiniausias žiemos ar vasaros, todėl mes ir paliekame taip, kaip yra. Tai. Bet mes turėsime išvengti vieno dalyko kad nebūtų po šios diskusijos 27 laiko zonų ES. Taigi geriau iš tikrųjų, kai traukiame laiką ir toliau, na galbūt šiek tiek mažiau litrų pieno duos tos karvės, tai nieko tokio užteks, bet nereikia tokios sumaišties įnešti. Ačiū, panė pirmininkė. Iš esmės aš pritariu tam, kad mums nereikėtų vis dėlto kaitalioto laiko. Bet iš esmės komisija pasiūlė didžiausią nesąmonę, kokią iki šiol buvo pasiūliusi. Nes dabar parašyta, kad valstybės narės turi, turi pasi, tiksliau, gali pasirinkti dabar kaž, kažkurį laiką. Aš dabar, aš dabar pervažiavau per keturias valstybės narės. Čia yra ketvirtoji valstybė narė. Tai įsivaizduokite, Austrija, Greenwich plus 1, Prancūzija Greenwich plus 3 valandos. Tai iš tikrųjų tikra nesąmonė. Taip sugriausime Europos vidaus rinką. Todėl aš pritačiau tam, ką parašė kolegė Müller. Prieš iš esmės sprendžiant šitą klausimą reikėtų susitarti, kokioms laiko zonoms priklauso valstybės, kokias grupės jos sudarytų arba kokius blokus jos sudarytų. Ir laikytųsi vieningo laiko, nes kitaip bus nesusipratimas. Pažiūrėkime, ką rašo kolegė Miller. Aš manau, kad ketvirtas ir penktas pakeitimai nesutampa, nes čia parašyta ketvirtam, ketvirtam punkte, kad turėtų būti vienas žiemos laikas, o O, o penktam punkte parašyta, kad, kad e, Greenwich plus, plus viena valanda, plus antra valanda, plus trečia valanda. Tai būtent tokios zonos turėtų būti e, nustatytos. Bet iš esmės e, žiemos laikas skiriasi. Taigi būtent Greenwich plus viena valanda turėtų būti tokia. Pone Primkė, mane labai stebina ši diskusija. Akivaizdu, kad laiko keitimas. Okay, E, kenkia mūsų sims ir jeigu nutrauksime šią sistemą, mes sukursime daugiau problemų negu sprendimų. Aš manau, kad nėra geras kelias. Taip pat šios konsultacijos, tai e, e rodo skirtingus e, rezultatus. Ši problema, pavyzdžiui, prancūzams e, yra labai svarbi. Mums reikia viską suvarazninti, o ne viską dar labiau komplikuoti. Niekas mums nerodo, kad šiandien yra būtina ką nors keisti. Pone Maginės. Pirminkė, aš jau šiandien valandą praradau ir aš suprantu, kokia sumaištis kiltų. Manau, kad ūkininkų, kaimo bendruomenių e, akimis žvelgiam, tai galima būtų išklausyti daugiau įrodymų apie tai, kas, koks poveikis bus, nes dauguma tai pasako už ar prieš iš asmeninės perspektyvos, bet aš nerimaučiau dėl to, kad jeigu dėl, dėl to atsirastų daugiau skirtumų Europoje. Ir nors konsultacijos parodė, kad pasisakome už tai, kad šios praktikos atsisakytume, manau, kad jeigu ją ta, ta, tos pokyčius įgyvendintume, sulauktume daug ir neigiamas reakcijos. Žymas Nikolsonas, kur, kuriam buvo paplota, teisingai pasakė, kad kai Junktinė karalystė arba jei Junktinė karalystė išstos iš ES, e, tai gali būti labai keista, kai e, Šiaurės Airija būtų skirtingoje laiko zonoje negu Airija. E, tokie dalykai turi pasiekmių, kurios reikės svarstyti taip pat. Dziękuję pani poseł sprawozdawca. Bardzo krótko proszę. Na ir dabar trumpai pranešėjas. Ja, Herr Vorsitzende. Taigi, ponia pirmininkė, iš tikrųjų aš spėjau jau iš anksto, kad, kad tai bus tikrai sudėtinga tema, nes nuomonės labai įvairias. Na, nieko kito ir nesitikėjau. Tačiau vis tiek, manau, mes turėtume parengti savo komiteto nuomonę. Mes nesam pagrindinis komitetas. Turizmo ir transporto komitetas būtent sprendžia šį klausimą, kaip jisai darys įtaką, pavyzdžiui, vidaus rinkai. Aš atsiliepiu į, į pano Dortmano pastabą. Iš tikrųjų, teisingai jisai sako, ne, ne plus 3 valandas turėtų būti žiemas laikas. Na, iš esmės mes turėtume apskritai suderinti ir koordinuoti šitą laiko pasirinkimą. Bet kokiu atveju aš manau, kad pavasarį ir žiemą keičiant laiką iš tiesų nieko gero mes nepadarome ir turėtume atsisakyti to laiko kaitaliojimą. Ir aš manau, kad valstybės narės turėtų, turėtų koordinuoti ir pasirinkti tokį laiką, kuris būtų pridarytas prie Centrinės Europos laiko. Aš manau, tai yra geriausias sprendimas, e, atsižvelgiant į visus e, už ir prieš argumentus, ar mes čia pasirinksime vasaros ar žiemos laiką. Bet kokiu atveju mes turime sustabdyti tą kaitaliojimą ir komisija turėtų priimti atitinkamą sprendimą. Taigi ačiū. Poprawki zgłaszamy do 18 stycznia. Dėkoju. Pakeitimų lauksime iki sausio 18 dienos, nepamirškite šio termino. Na, o kitas posėdis įvyks sausio 23 ir 24 bei 29 dienomis. Baigėme šiandienos posėdį. Dėkoju. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Gero vakaro visiems. Dėkoju pranešėjai. Posėdis baigiamas. Thank you.